Thank you, colleagues. Sorry, we're a little late in starting. I would try... Labas rytas, gerbimieji kolegos, mes šiek tiek vėluojame, dėl to atsiprašau, bet aš turiu kai ką išsiaiškinti dėl mūsų e, delegacijos vizito į Kiprą. Delegacija beje yra kur kas didesnė, nei galima tas įsivaizduoti. Aš norėčiau jums pranešti apie koordinatorių posėdžio priimtus sprendimus, pranešėjų skirimas. Mes turime direktyvą 2009-16 dėl uostų kontrolės pirmingas rengs šį pranešimą. Toliau nuomonių projektai dėl tarybos direktyvos 13.2009 įgyvendinimo. Tai yra laivų savininkų ir transporto asociacijos darbuotojų sustarimas dėl jūrų konvencijos. Ir EPP frakcija renks uh, nuomonę dėl šio dokumento. Uh, Toliau dėl laivų e, perdirbimo reglamentas ir dėl, nuomonė dėl jo. Svarstame, ar reikia raginti visas narės prisijungti prie Hongkongo tarpšinės konvencijos dėl laivų e, perdirbimo. Nusprendėme nerengti nuomonės. Toliau dėl Europos parlamento ir tarybos e, pasiūlymo dėl transporto priemonių registravimo kitose šalyse vidų vidaus rinkoje. APP frakcija renks nuomonę dėl šio dokumento. Toliau komisijos rengtas, rengiamas dokumentas dėl personalo, nesimsime jokių veiksmų. Toliau ekonomikos ir socialinių reikalų ir regionų komitetų komunikatas dėl Baltijos e, strategijos, nesimsime jokių veiksmų ir taip pat nerengsime jokios e, pozicijos dėl uh, bendros pozicijos dėl e, energij, energetikos bendruomenės ministro susitikimo. Toliau. Komitologija. Mes e, atsižvelgime į komiteto pirmininkų susitikimą dėl IASOS. Toliau e, mūsų komiteto prioritetai kurių mes norime, komisija laikytasi 2013 metais, taigi tai yra atviras dangus, geležinkelis, kabotažas, elektroniniai bilietai ir jūrinis judumas. Toliau. Koordinatoriai taip pat nusprendė, kad reikia surenkti mini klausimus dėl keleivių teisų. Rengiamas yra panašus pranešimas ir dėl šio pranešimo mes balsuosime po vasaros atostogų. Toliau kompiuterinės rezervavimo sistemos koordinatoriai nusprendė aptarti šį klausimą kitame savo posėdėje. Tai tiek apie koordinatorių posėdį. Ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti ar pasakyti? Jei ne, tuomet gal jūs galėtumėt pritarti mūsų sprendimams. Gerai, pritarėt, puiku. Kitas darbo tvarkės klausimas yra balsavimai. Ar visi turite balsavimo korteles? Reikėtų taip iš pradžių iš pradžių pasitikrinti, ar visi turite korteles, nes žinome, kad EPP frakcijoje paprastai balsuoja per daug narių. Taigi, ar galėtume atidėti savo korteles į aparatus, tam, kad mes galėtume patikrinti, kiek narių balsuos šiandien. Taigi, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Panašu, kad EPP narių salėje yra tiek, kiek ar turi būti. Taigi galime perėti prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Zylė pranešimo. Pasiūlymas dėl direktyvos, dėl pramoginių ir asmeninių laivų. Šešioliktasis pakeitimas. 15 buvo atsimtas, taigi 16 pakeitimas, jis papildo tekstą, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Manau, kad patvirtinta, bet reikėtų pasitikrinti. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl 16 pakeitimo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis pakeitimas papildo tekstą, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, jis atitinka septynioliktąjį, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė atmesta. 19 pakeitimas ir papildo tekstą, taip pat kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta trumpa pertraukėlė, tol kol e, paruošiu padelę arbatos. Gerai, 21 pakeitimas, ponios tikau, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 23 pakeitimas, e, jam yra pateiktas tas pat ir e, lingvistinio pobūdžio pakeitimas žodžiu, kad laivas turi būti suprojektuotas ir baigėsi žodžiu reporting. Pritarėm tam žodiniam pakeitimui. Gerai, tai kas už šį pakeitimą su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Jam taip pat pateiktas yra žodinis pakeitimas. Ventilation shall be provided to prevent accumulation of explosive gases. Kas už, kas prieš, susilaikė Patvirtinta. Gal kas nors galėtų man įpilti į podelį karšto vandens, kad galėčiau išgerti arbatos. Jūs jau gavote per taip, taip. Taip, aš sugebėjau pagauti arbatžolių pakelį, tačiau niekas man vandens neįpylė. Toliau, 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Su pienu norėčiau. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, aš, 8. Atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, ponas Marcinkievič pateikė ir jam taip pat pateiktas pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet jis pridedamas prie devintojo pakeitimo. Galsu, balsuojame, kas už, kas prieš. Susilaikę. Reikėtų pasitikrinti, balsuojame elektroniniu būdu dėl devintojo pakeitimo kartu su žodiniu pakeitimu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kurį pateikė ponas Marsinkievič ir vėl jam pateiktas pakeitimas žodžiu iš dviejų dalių. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne, gerai. Tuomet balsuosime dėl atskirų pakeitimo dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Na ir pagaliau gavau pieno prie arbatos. Penkioliktoji konstituojamoji dalis, kas už. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, jį patikė pranešėjas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Na, iš tikrųjų, dėl pieno logistikos šiandien kyla daug problemų. Trečiasis pakeitimas, jį pateikė pranešėjas ir taip pat jam yra pateiktas pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštarauja tam, kad balsuotum dėl žodinio pakeitimo? Ne, gerai, tuomet jį pridėsime prie devintojo pakeitimo ir balsuojame, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 balsavo už, niekas nebalsavo prieš ir vienas susilaikė. Puiku, taigi ši, ši nuomonė yra patvirtinta ir sveikinam ponę Zylę. Okay. We're now ahead of time again. Now I know some members find that. Na, mes sugebėjome dirbti greičiau, nei buvo numatyta. Ir žinau, kad tai gali sukelti to, šiokių tokių nepatogumų kai kuriems e, komiteto nariams, bet taip yra dėl to, kad mes e, tiesiog dirbame geriau nei kiti komitetai, kurie, kaip žinia, visuomet vėluoja. Tai, jei ponas Fleckenstein yra pasiruošęs, mes tęsime darbą ir pereisime prie dėrybų dėl EMSOS e, reglamento rezultatų. Pone Fleckenstein, prašau. Mes pirmininkė, kolegos, kolegės, dėrybos su taryba dėl EMSA reglamento nebuvo paprastos, to niekas ir nesitikėjo. Didžiosios valstybės narės nenorėjote į kompromisus, bet reikėjo. Reikia pripažinti, kad Danija pirmininkaudama dėjo didelės pastangas, kad tokių įtemptų dėrybų pabaigoje mes visgi turėtumėm šiokių tokių rezultatų. Todėl norėčiau pasiūlyti balsuoti už šitą dokumentą. Keletas trumpų pastabų. Pirma, EMSA ateityje bus e, labiau atsakinga už apsaugą, kai įvyksta jūroje e, jūrų dujų platformų avarijos. Mes norėtume jų paprašyti, kad jie ateityje dar paruoštų dokumentus, kiek EMSA bus, kokia bus EMSA atsakomybė šiais atvejais, žinoma, kada bus pakankamai teisinės, teisinio pagrindo tam. Kalbant apie EMSOS vaidmenį kovojant su piratavimu. Čia kalbama apie laivų įtraukimą į šitą darbą. Dėrybos buvo tikrai sudėtingos ir mes smulkiai kalbėjome apie metodologiją tų um, uždavinių, tų um, veiklos ryčių, kurios jau buvo reglamentuotos. Ir mm, tos darybos buvo sudėtingos ir jiems turėtų stengtis labiau keistamas informaciją. Dar vienas dalykas EMSA daugiau dalyvaus mažinant biurokratiją Europos laivybos srityje. Tam, kad toliau plėstume vidinę laivybos e, rinką. Kitas punktas - jūrininkų ruošimas. EMSA turi didelę patirtį ir ateityje galėtų vaidinti didesnį vaidmenį koordinuojant veiksmus ir kartu gerinant jūrininkų mokymus. Valstybės narės susitarė, kad tik kai kurios valstybės narės savanoriškai dalyvaus šioje programoje kaiminystės pagalba trečiosiam šalim pagal kaiminystės programą. Apie tai išnekėjome labai trumpai ir sutarėme dėl to, kas man atrodė savaime suprantama. Tai būtent, kad MSI reikia mm, ilgalaikės daugiametės programos, kuri turi būti čia apsvarstyta, o tada perdota toliau administracijai svarstyti. Bendrai kalbant, man atrodo, kad kompromisas yra pakankamai tenkinantis ir norėčiau padėkoti Danijai, pirmininkavusiai šiom dėrybom, taip pat ir komisijai už pagalbą ir savo pranešėjams. Ačiū, ponia Flakenstein, ponas Degrandės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti už puikų darbą dėkoju ir tai yra ne kaip ritualas, o nuoširdžiai manau, kad šitas darbas buvo labai sudėtingas ir puikus. Ir um, dėrybos visada yra sudėtingos, turi būti lankstus, bet ir tvirtas savo pozicijoje. Ir jisai suvedė skirtingas pozicijas ir gavo tą gerą rezultatą. Taip pat reikia pasakyti, kad komisija, kaip ir pranešėja sakė, buvo lanksti, įsiklausė ir tai taip pat padėjo rasti bendrą sprendimą. Manau, kad būtų galima pabrėžti keletą aspektų, kaip ir pats pranešėjas pabrėžė. Manau, reikia pabrėžti, kad EMSA daugiau bendradarbiaus, kovojant su piratais. Pamatėme, kad Europa ir taip pakankamai gerai kovoja šios rytyje, bet jeigu dar sustiprinsime kovą, bus tik geriau. Antras dalykas - jūrininkų e, ruošimas. Bendradarbiaudami užkirsime kelią avarijoms, nelaimėms ir pagerinsime jūrų eismą. Kitas punktas - Europos jūrininkystė be sienų tai tikrai irgi pagerins vidinės, e, vidinės rinkos funkcionavimą. Taip pat EMSA bendradarbiaus ir jūrų dujų platformų nelaimių atvejais, tai irgi yra labai gerai. tai bus tada, kai ES, ES bus nustatytos naujos kompetencijų ribos šioje srityje, būtent jūrų dujų platformų e, nelaimio atvejais. Būtent šitoje srityje reikia labai pasidžiaugti, kad pranešėjas tokioje sudėtingoje, praktiškai e, beprecedentinių klausimų e, padarė tokį didelį darbą, pasiekė sėkmės dėrėdamasis, taigi mes turime labai džiaugti šiuo darbu, frakcija labai džiaugiasi ir norime dar kartą padėkoti. Pirmininkas, ačiū, ponė Bilbao. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai, žinoma, norėčiau padėkoti pranešėjui už ramybę derantis Taip pat ir komisijai noriu padėkoti ir Danijai pirmininkavusiai, nes jos irgi labai stengiasi išlaikyti tą poziciją ir ją ginti taryboje. Mažai ką galima dar pridurti, manau, kad šiuo projektu mes sustiprinsime EMSA ir taip ruošimės ateičiai, ruošimės, užkirsime kelią galimom katastrofom, galimom nelaimėm. Džiaugiuosi dėl um, EMSU dalyvavimo kovojant su piratais. Taip pat dėl kovos su užterštumu, kur kalbama ir apie jūrinės dujų platformas. Mūsų frakcija mano, kad yra būtina įtraukti šitos klausimus su visa atitinkama teisin, su, su teisiniu pagrindu į šitą dokumentą. Tačiau mums labai gaila, kad valstybės narės dalyvaus tik tai savanoriškai, nes manau, kad ateityje mes tikrai dirbsime ir vienodinsime jūrininkų e, ruošimą ir mes norėtumėm Europinės jūrininkų ruošimo mokyklos, kuri būtų pavyzdys visam pasauliu, kaip kovoti su nelaimėmis jūroje, su užterštu, užterštumu jūroje. Kol kas tai bus dar neįmanoma, bet tikimės, kad ateityje e, valstybės narės įsipareigos labiau e, jūrininkų ruošimo srityje. Galiausiai buvo vienas aspektas, kurį mes rybų metu kritikavome ir norėčiau apie jį pakalbėti būtent, kad tarybos pas, taryba siūlė, kad jeigu bendrame pakete būtų pas, atitinkamas pasiūlymas, jie sutiktų e, su pasiūlymu dėl lyčių lygybės. Man atrodo tikrai, kad yra nepriimtina, kad yra šitaip šnekama, kad lyčių lygybės pasiūlymai bus priimami tik tada, kai bus išpildoma tam tikra sąlyga. Nors mes dėrybose, jokiose kitose dėrybose, todėl jokio kito dokumento mes tokių sąlygų nesame girdėję. O dabar išgirdome iš ponios Reding, siūlymą reikalauti įdarbinti tiek pat vyrų, tiek pat moterų, o tada yra staiga iškeliamos tam tikros sąlygos. Taigi, džiaugiamės dėl šio dokumento, nors yra, yra sakoma konstatuojama dalyje, kad bus stengiamasi užtikrinti lyčių lygybę, bet e, atskiro straipsnio dėl to šio, šio klausimų nėra. nors tengiasi ir parlamentas, ir taryba, ir komisija, bet to pasiekti nepavyko. Bendrai kalbant, nepaisant visko, mes labai daug pasiekėme ir suprantame, kad ateityje reikės dar labiau stiprinti EMSOS vaidmenį. Ačiū. Ačiū, ponas Teileris. Ačiū, pirmininkė. Čia visi visiems dėkoja. Aš norėčiau padėkoti ponui Fleckenstein už puikų pranešimą ir ypatingai už tai, kad palaikė mūsų entuzijazmą dėl EMSOS vaidmens jūrų dujų platformų klausimų. Tai yra labai svarbus sprendima, sprendimas. Man pasisekė, aš važiavau į, vykau į Lisaboną, į Emsos būstinę, dalyvavau viename posėdyje. Ir aš tikrai pastebėjau, moterų ten buvo, ne, buvo nedaug bent jau pasisakančiųjų ir, ir dirbančių su šiais klausimais. Ir man atrodo, kad čia yra tikrai mm, prarasta galimybė. Mums tikrai reikia didesnio lyčių balanso, lyčių pusiausviros. Taigi tiek ir dar norėčiau kartą padėkoti ponui Flakenstein. Ačiū. Pone Zyla, ar jūs patvirtinsite, kad tikrai yra tos dvi, kad tikrai trūksta tos pusiausviros? Tiesiog norėčiau padėkoti ponui Flakenstein už jo įdėtas pastangas. Iš tikrųjų, reikėtų daugiau kalbėti apie tamsios galimybės kovoti su piratais. Dabar jūrų, jūros erdvė, tai, kas apie tai yra pasakyta pranešime, yra labai svarbu. Ir aš dėkuoju ponui Fleckenstein. Ačiū. Ponas Sasis atrodo, jo nėra salėje. Nežinau, ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Ponas Alkadroj. Niekada nepraleidžiate galimybės pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis nuo viso parlamento buvo pranešėjas derantis. Šiuo klausimu mes labai džiaugiamės jo pastangomis ir turimų kompromisų frakcija. Taip pat norėtų, kad visoje ES būtų bendra jūrininkistės erdvė. Ir šitas dokumentas mus būtent ir veda į didesnę, didesnį koordinavimą, taip pat ir kovos su piratavimu koordinavimą. Taip pat ir sprendžiant užterštumo problemas. Ateityje vis tiek reikės kel, žengti dar žingsnį toliau ir imtis prevencijos ir perimti iš nacionalinių atitinkamų institucijų tam, tikrus, tam tikras kompetencijas. Pirmininkas, ačiū. Pone Jėger, nuo komis, komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė, komisijos vardu ir pono Karamicos, kurį atstovauju šiandien vardu, norėčiau pasidžiaugti dėl kompromiso po antrojo svarstymo. Norėčiau pasveikinti poną Flakensteiną ir visus šešėlinius pranešėjus, kurie puikiai dėrėjosi ir bendradarbiavo su komisija dėl kompromiso. Taigi šitas tekstas yra tikrai subalansuotas, puikus kompromisas. E, parlamentas norėjo ambicingesnio dokumento, bet visa esmė komisijos pasiūlymo išliko šitame e, dokumente. Taigi EMSA įgaliojimai bus praplėsti. EMSA toliau e, dirbs kurdama bendrą jūrininkystės e, erdvę, kovojant su e, piratais, dirbs taip pat su jūrų keltais taip pat kovojant su užterštumu, užteršimais jūrinių dujų, dujų platformose. Mums nepavyko iki galo įtikinti tarybos dar labiau praplėsti e, EMSOS vaidmenį jūrinių dujų platformos rytyje, bet mes toliau dirbsime. Mes bendradarbiavame ir su kitu generaliniu direktoratu dėl saugumo jūrinių dujų platformų, platformose. Mm, džiaugiamės įdėtų darbų, kad pasiektume bendrą kompromisą ir tikimės, kad ir toliau puikiai bendradarbiausime tobulinam šitą dokumentą. Ačiū, ponia Flankensteinai, ar norėtumėt ką nors pridurti? Danke für das, äh, für die gute Zusammenarbeit. Norėčiau tik tai padėkoti už vaikų bendradarbiavimą. Dėkui. Taigi nusisime laišką tarybai, kuriame pasakysime, kod yra bendras sutarimas, jie turės atsakyti tokią procedūrą. Ačiū panu Plegenšteinui. Kitas darbo tvarkės klausimas klausimai dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, mūsų komiteto ir pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetų. Tai bendras klausimas yra. Nuo 10.30 iki 12.30, aišku, būtų geriau, kad dalyvautų ne vien tik tai pranešėjai, kad daugiau negu, negu mes trys žmonių dalyvautų. E, laikas, kaip sakiau, 10.30, noriu tik tai priminti, kad 15 val. grįžtame čia į šitą salę. Ir e, ponas Jeržembovskis kalbės apie funkcinio oro erdvės blokus. Ar norėtumėt ką pridurti? Taip, pirmininkė. Norėčiau pakviesti kolegas dalyvauti, nes e, mes su kolega pranešime, kokie kolegos dalyvavo šitame klausime ir tai tas sąrašas bus pridėtas priedę, e, projektų priedę. Taigi, tie, tų kolegų projektai, kurie dalyvaus, bus, jos bus atsižvelgta, o į projektus tų, kurie nedalyvaus, nebus atsižvelgta. Taigi Tai yra labai svarbu. Pirmininkas, ačiū. Viskas aišku. 10.30 susitinkame.